Dabar pagal darbo tvarkę turime septynis rezoliucijas dėl Azerbaidžiano apie saviraiškos laisvę toje šalyje. Pirmiausia, trims minutėms teikiu žodį kolegai Provera. Prašau. Grazie, Presidente. L'Europa ha aperto un interes... Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra įdomus partnerystės projektas E, šešios šalis tą partnerystę skatina ir plėtoja. Projekto tikslas yra pagerinti santykiai tarptų valstybių ir ES ir paskatinti demokratinį ir ekonominį vystimąsi tame regione. Atsižvelgiant į kiekvienos iš šių šalių istoriją. Tai yra įdomi politinė strategija. Žvelgiant į šią iniciatyvą, šios diskusijos skubos tvarka, man atrodo, netinkamas žingsnis, nes mes ketiname pasmerkti šalį dėl incidento, kuris dar galutinai neišaiškintas, nesižvelgiant į kitus įvykius, tokius kaip 57 žmonių nužudimas, kai jie susirinko paremti Filipinuose vieno iš kandidatų į prezidentus. Yra bandoma spręsti ginčius Azerbaidžiane e, remiantis egzistuojančios partnerystės ryšiais. Aš manau, kad nuomonė pateikta rezoliucijoje, kurią šiandien svarstome, ko gero nepadės situacijos išspręsti. Priešingai, Bakų vyriausybė ES atžvilgių nusistatys labai griežtai ir tų įkalintų asmenų situacija niekaip nebus pagerinta. Situacija dar labiau komplikuosis ir tie žmonės net nebegalės tikėtis jokios malonės. Aš norėjau pasakyti, kad mes atsisakėme šiandien priimti rezoliuciją dėl ponios Haidar, tam, kad nebūtų nutrauktos diplomatinės dėrybos dėl jos atveju sprendimo. Tačiau e, tą pačią sesiją mes balsuojame dėl dviejų rezoliucijų, dėl Azerbaidžiano ir Baltarusijos, remdamiesi visai kitokiais argumentais, juk tai yra tos dvi šalis, kurios dalyvauja toje pačioje rytų partnerystėje, o elgiamės kitaip. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponui Provera. Žodis kolegiai Geringerde Odenberg, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Lapkričio 11 dieną mes šventėme pirmojo pasaulinio karo pabaigą. Azerbaidžiane žurnalistai buvo nuteisti ilgiems metams kalėjimo, kadangi jiems nepritrūko drąsos kalbėti apie korupciją jų šalyje. Jie buvo apkaltinti terorizmu ir huliganizmu. Azerbaidžianas pagal Freedom House ataskaita yra ta šalis, kur nėra laisvės. Tai yra ta šalis, kur yra 146-180, kalbant apie e, saviraiškos laisvę. Tai yra susirūpinimą kelinti informacija. Ekonominė padėtis taip pat sudėtinga. Azerbaidžiano administracijos tokia pozicija dėl žurnalistų išlaisvinimo nestebina. Reikėtų, kad Europa pakeistų savo požiūrį į šią šalį ir kad mes peržiūrėtume da, Bakų dalyvavimą e, kaiminystės politikoje. Norėčiau kreiptis į visus ir para, paraginti daryti spaudimą, kad žurnalistai būtų išlaisvinti. Dėkui. Pone Šakė. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Azerbaidžanas yra pasirašęs daug partnerystės susitarimų su ES, yra veiksminga valstybė kaiminystės politikoje ir rytų partnerystės programoje. Kalba neina vien tik tai apie priekybą. Azerbaidžanas yra pasirašęs ir įsipareigojęs gerbti žmogaus teisės, demokratiją, teisinės valstybės principus. Tačiau dabartinis režimas kelia daug grėsmės. Ir šiandien mes akcentuojame Emily Atnan Hazirzadeh atvejį, kas rodo, kad yra bandoma užspausti laisvą žiniasklaidą, laisvą visuomenę, tačiau problemos yra kur kas gilesnės, nes kalba neina vien tik tai apie du internautus. Yra naudojamasi Facebook'u, Twitter'iu, bandant e, propaguoti to, tos jaunimo organizacijos darbą, tačiau mes nežinome netgi kad jie yra įkalinti ir kad jų teismas netitiko tarptautinio, tarptautinio teismo standartų. Tarptautinio standartų. Jeigu negalime pasitikėjai pasikliauti Azerbaidžiano vyriausybę, jos įsipareigojimais demokratijai žmogaus teisėms. Jeigu ji nesilaiko tų susitarimų, kurias pati pasirašė su ES, taigi Azerbaidžanas tuomet mums nėra patikimas partneris ir priekybiniuose santykiuose. Šiuose rezoliucijoje yra raginama Azerbaidžano vyriausybė laikyti savo pažadų ir pradėti kurti legitimumą tarptautinėje bendruomenėje, pirmiausia gerbent savo piliečius, suteikiant jom, jiems demokratinės pilietinės teisės ir leidžiant baudžiant ir, ir, ir užtikrinant teisinės valstybės principus. Vakar Europos parlamente mes suteikėme, suteikėme Sakarovo premiją ir išklausėme labai įspūdingą Kovaliovo kalbą, kuris pasakė, kad baimę galima nugalėti tai minties laisvę. Ir minties laisvė gali būti išreiškiama tik tuo met, kai leidžiama žmogui laisvai išreikšti savo nuomonę. Ir kai išklausoma yra tų žmonių, kurie kelia tas problemas, kaip kad, pavyzdžiui, pasipriešinimas valdžiai. Mums, europiečiams, tai yra teisė, kurią turime garantuoti ir pasirūpinti, kad Azerbaidžiane ta teisė irgi būtų užtikrinta visose srityse. Dėkoju. O kolegin Šakė. Ats... Labai ačiū, kolegijai Šakė. Dabar ponia Lunačiai, kuri taip pat yra rezoliucijos autorė. Ačiū pirmininkė. Kaip ir anksčiau pasisakiusieji, norėčiau pabrėžti kai kuriuos dalykus. Ši rezoliucija buvo paženklinta 2009 m. birželio įvykiais, kai du blogeriai buvo suimti Jie buvo sunti restorane, nuvesti į policiją. Ir tada buvo patraukti, paduoti į teismą, o visi stebėtojai iš Amnesty International e, priejo tokios išvados, kad teismas nevyko teisingai. Mm, juk net ne tie du, blogeriai, tie du blogeriai net nebuvo suimti tų policininkų, kurie sakė, kad juos suėmė. E, tai tikrai reiškinys, kuris neturėtų pasikartoti teisinėje valstybėje ir tikiuosi, kad kai teismas įvyks, tada sužinosime bent jau visą teisybę. Man labai džiugu, kad pavyko sukurti tokią rezoliuciją, kuriai pritarė visos politinės frakcijos. Ir labai man gaila, kad mūsų kolega, pro, kolegė Provera ir jos frakcija negali prie mūsų prisijungti. Tikiuosi, kad visa tai bus išspręsta diplomatiniu keliu. Parlamentas turi ryšių su Azerbaidžianu, reikia, kad parlamentas labai aiškiai pasakytų savo nuomonę, kad pabrėžtų, kaip svarbu mums ginti žmogaus teises, kaip svarbu ginti e, žmog... E, žodžio laisvę visur pasaulyje. Ponas Dievas jau daug kartų pabrėžė, kad žurnalistų teisės ginti yra labai svarbu ir mums labai svarbu pabrėžti valdžiai, kad tai yra Mm, esminis dalykas ir tikiuosi, kad ateityje galėsime sukurti tokią rezoliuciją, kuri galės dar labiau pagerinti situaciją. Ačiū, ponė Lunačiak, dabar ponas Gybins. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Yes, it is on, yeah. Welcome... Sveikinu tai, kad buvo atkreiptas dėmesys į siaubingus žmogaus teisų pažydinėjimus Azerbaidžiane. Žinia, nėra žiniasklaidos laisvės, žurnalistai yra sumušami, kartais nužudomi, tą matėme per pastarosius metus, tačiau turime pareikalauti, kad pono Lievo režimas nesimtų tokių represijų ir jis bando pridangstyti tą korupcinį režimą, kuris egzistuoja šioje valstybėje. Valdomasis elitas puikiai praturtėjęs yra, ypatingai dėl naftos ir dujų pramonės. Tačiau 90 procentų Azerbaidžiano gyventojų gyvena visiškame skurde ir negauna jokios naudos iš šalies gamtinių išteklių. Aišku, vakarų vyriausybės ir tartutinės korporacijos elgesi kaip visuomet, hipo, kaip vidmainiškai. Jie nuolatos bendrauja su režimu ir veda verslą. Na ir aišku, korporacijos labai pasipelno iš gamtinių išteklių naudojimo. Tie ištekliai tuo tarpu priklauso Azerbaidžiano žmonėms. Taigi vakarų vyriausybės turi paklausti, kodėl jos nereikalauja, kad nafta ir dujos būtų panaudotos tam, kad žmonių gyvenimas pagerėtų, nebūtų pumpuojama viskas į tą režimą ir mes turime labai griežtai pasmerkti teisės į sambūrį ir teisės reikšti nuomonę pažeidimus. Taip pat reikia pasmerkti Danijos policijos pareigūnus, kurie areštavo tūkstantį taikių demonstra demonstrantų ir laikė juos ištisas valandas. Taigi aš reikalauju, kad uh, tie žmonės būtų išlaisvinti ir policijos pareigūnai mane, kai aš pareikalau, informavo, kad tai buvo prevencinis e, sulaikimas. Taigi tai, ką sakome Azerbaidžianui, šiuo atveju labai būtų aktualu ir pačioms ES valstybėms narėms. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Legutko dvi minutės. Prašom. Pone pirmininkė. Azerbaidžiane, jeigu pabandote kritikuoti vyriausybę, netgi jeigu labai delikačiai tai darote, papulsite į kalėjimą. Taip jau atsitiko tiems dviems žmonėms, kurie buvo įkalinti ilgiems metams. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šalies teisinė sistema yra prasta ir kad režimas yra autoritarinis, kuris stengiasi plėstis ir išsilaikyti. O tie, kurie yra prieš tą režimą, kenčia. Ką mes turėtume daryti? Aš manau, kad turėtume įsikišti atskirais atvejais, ypač kai yra vykdomas tokio pobūdžio teisingumas. Kartais tai gali padėti. Žinoma, daug sunkiau yra pakeisti šalies situaciją institucinių požiūrių ir mūsų pastangos gali ne visada būti sėkmingos. Iš dalies dėl to, kad mes kai kuriuos tironus pernelyg e, gerai vertiname ir prieš juos nieko nedarome. Tuo tarpu su kai kuriais elgiamės daug mažiau švelniai. Tai, kad šiandien kalbame šio klausimu, yra geras dalykas. Kai iškyla problemos, Apie tai tenka kalbėti, kodėl taip yra, todėl kad norint e, išeiti iš autoritarinės sistemos, reikia žinoti, kad tai padaryti nėra lengva. Procesas gali būti labai skausmingas. Ir tai pareikalauja keleto metų dažniausiai. Na, tokia būtų pesimistinė mano išvada, tačiau aš vis tik manau, kad mes turime ir toliau dėti savo pastangas ir tęsti spaudimą. Ačiū. Ačiū kolegai Legutko. Dabar žodis ponui Kelam. Ačiū. Pone pirmininkė. Šių metų pradžioje ES e, pasisakė apie žiniasklaidos laisvę Azerbaidžiane. Ir aš apgailestauju, kad po to, kai buvo išreikštas susirūpinimas dar žiniasklaidos laisvė per reguliavų susitikimą su Azerbaidžiano parlamentarais nebuvo imtas jokių veiksmų. Dėl to Europos parlamentas turi išsakyti savo poziciją. Tai bus paskutinė mūsų rezoliucija patvirtinta devintaisiais metais. EPP frakcijai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad visos frakcijos išsakė tą patį susirūpinimą. Labiausiai rūpi žiniasklaidos laisvės pažydinėjimai šioje valstybėje. Dažna persekiojimų, nubaudimo e, praktika, žurnalistų nubaudimo praktika kelia nerimą. Ar mes reikalaujame, Azerbaidžiano valdž... kad Azerbaidžiano valdžia išlaisvintų įkalintų žurnalistus nedels... nedelsiant? Tai pasakyti nėra apie du jaunus internautus. Dar viena problema. Nesnei primtas Azerbaidžiano valdžios sprendimas atimti FM radio stočių e, licenzijas Laisvos Europos, Amerikos balso, BBC e, licenzijas. Klaus, klausytojai negauna labai svarbios ir nepriklausomos informacijos. Taigi aš prašau, kad kolegos pritartų septinto rezoliucijos paragrafo pakeitimui, būtent uh, ne tik, kad mes apgalestaujame dėl šios situacijos, bet raginame Azerbaidžano vyriausybę atšaukti savo sprendimą ir atnaujinti FM licenzijas minėtoms radio stotims. Laisvė, demokratija yra svarbus elementai siekiant įtvirtinti sveiką visuomenę, kaip sakė ponas Kovaliovas e, diskusijose plenarinėme posėdėje. Taigi taip pat tai pasakyti nėra apie Azerbaidžiamo situaciją. Dėkoju. Kėlėm, die... Dėkoju, ponė Keliam. Dabar frakcijų vardu pirmiausia kviečiu ponę Andrikenę. Vieną minutę. Pone pirmininkė, Azerbaidžianas yra svarbi ES partnerė. Tai yra esminė partnerė siekiant užtikrinti Europos, energio, Europos energetinį saugumą. Tačiau nesvarbu, kiek reikšminga yra nafta ir dujos, tai dar nėra viskas. Azerbaidžanas yra įsipareigojęs siekti demokratiškos, pluralistiškos visuomenės, kaip yra numatyta partnerystės ir bendradarbiajimo susitarime, bei rytų partnerystės politikoje kurioje Azerbaidžanas ketina visapusiškai dalyvauti. Turėtumėme pasveikinti teisingus prezidento Lievo žingsnius, kaip kad pavyzdžiui išlaisvinti 119 kalinių, įskaitant penkis žurnalistus iki septintųjų metų pabaigos. Tačiau situacija, žiniasklaidos laisvės situacija tik dar labiau blogėja ir matome daug tai paliudėjančių atvejų, pavyzdžiui, dėl internautų, dėl BBC, e, laisvos Europos radio licenzijų atėmimo. Neturėtumėme vengti Azerbaidžianui priminti, kad žmonės turi turėti teisę kalbėti laisvai, netgi jeigu tie žodžiai skirti kritikuoti vyriausybei. Tai yra pagrindinis demokratinės visuomenės principas. O demokratiškas Azerbaidžanas yra lygiai toks pats svarbus tikslas. Kalbėtoje nutraukiama. Pone Blinkevičiūtė, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbimi kolegos, saviraiškos laisvė yra fundamentali žmogaus teisė ir demokratijos pagrindas azerbaidžanas ratifikavo europos žmogaus teisių konvenciją ir įsipareigojo laikytis šios konvencijos ten straipsnio nuostatų kuris yra skirtas saviraiškos ir informacijos laisvei. šiuo straipsniu yra įtvirtinama kiekvieno individo teisė laisvai išreikšti savo nuomonę gauti ir skleisti informaciją netrukdomam valdžios institucijų azerbaidžanas taip pat yra įsipareigojęs nepažeidinėti žmogaus teisių ir nesikėsinti į individo laisves bei užtikrinti demokratijos principus savo šalyje dalyvaudamas vykdant europos kaimynystės politiką bei rytų partnerystės iniciatyvą. tačiau pastaruoju metu azerbaidžane kyla pavojus teisei į saviraiškos laisvę ir laisvę jungtis į asociacijas o žiniasklaidos veikla yra ribojama imamasi smurto prieš žurnalistus ir pilietinės visuomenės aktyvistus norėčiau paraginti kad azerbaidžanas atsižvelgtų į europos parlamento siūlymus ir raginimus patobulinti žmogaus teisių apsaugos sistemą ir užtikrintų pagarbą žiniasklaidos laisvėms. E dėkoju poniai blinkevičiūtei. Dabar e, žodis ponui Černeski. Dvi minutės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Vėl, da, vėlgi matome Azerbaidžaną įtrauktą į mūsų darbo atvarkę. Norėčiau priminti, kad ankstesnėje kadencijoje mes priemėme tris rezoliucijas Azerbaidžano klausimą. Vieną dėl žiniasklaidos laisvės ir kitas rezoliucijas. Taip pat kalbėjome apie Pietų Kaukazą ir Azerbaidžaną. Taigi domimės šiame, šią valstybę ir linkėme jo, jai visokiojopės sėkmės. Tai yra ta šalis, kuri bando surasti savo kelią ir palaipsniui pažingsniui ji vis artėja prie e, vakarų pasaulio. Ir nusisuka nuo rytų. Ta reiktų vertinti. Ir labai pozityviai susidomėdami mes žvelgiame šią valstybę ir jos valdžią. Tačiau negalime vengti kalbėti apie tuos dalykus, kurie mums tikrai yra aktualūs, pavyzdžiui, dėl tų dviejų internautų įkalinimo. Jie įkalinti dėl to, kad išreiškė savo nuomonę apie valdžią. Turime remti Azerbaidžiano europinius siekius, kadangi šioje valstybėje vyksta politinės diskusijos apie tai, ar jie turėtų artėti link Europos ar link Rusijos. Mes bandome paremti visus tuos, kurie artėja prie vakarų pasaulio. Tačiau remdami juos turime daryti spaudimą dėl tų labai reikšmingų mums vertybių. Tai yra žiniasklaidos laisvė, saviraiškos laisvė, tai yra bazinės vertybės. Ir aš esu įsitikinęs, kad Azerbaidžanas tikrai nėra lengvoje padėtyje dėl to, kad Rusija bando plėsti savo ekonominės ir politinės įtakos zoną. Tačiau paremdami Azerbaidžiano valdžią mes e, turime jiems pasakyti, kad jie elgesi neteisingai. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu ponui Paškai. FD frakcijos vardu jis pasisakys. Je veľmi dôležitým aspektom demokratickej spoločnosti. Preto je správne... Saviriškos laisvė yra labai svarbi e, demokratinė vertybė, ponios ir ponai. ES stebi visą, visus veiksmus, visą veiklą, kuri yra, kuria siekiama užgniaušti tuos, kurie kritikuoja vyriausybės pareigūnus. Dėl to norėčiau išreikšti susirūpinimą priežasti, policijos veiksmų priežastimis ir pasiekmėmis, ypatingai kai yra bandoma užgneušti jaunus žmonės, kurie pasitelkdami satyrą kritikuoja vyriausybę. Taigi matome iš Azerbaidžiano daug labai nepalankių signalų, ženklų ir aš nebejoju, kad e, politinės aplinkos kritika Azerbaidžiane turėtų būti leistina. Tačiau Europos parlamentas turėtų pasisakyti ir apie Filip, Filipin, Filipinus, kur 57 politiniai kaliniai buvo nužudyti. Aš manau, kad ir šiai temai turime skirti daug dėmesio, nes kalba irgi eina apie demokratinių vertybių sumenkinimą. Dėkoju ponui Paškai. Ponas Vanders Tup. Dabar jo, man atrodo, salėje nėra. Taigi neprisijungusių vartų niekas nepasisakys. Ponas Poseltas, dvi minutės. Ponas pirmininkė, po pirmųjų rinkimų 79-aisiais į parlamentą aš bendra, dar, turėjau bendradarbę poną Drusbo, kuri dabar serga. Į, ir mes tęsėme šitą Europos parlamento tradiciją e, dabar ketvirtadienį po pietų. Man labai didelė garbė tradicijas tęsti toliau, kai ginama žmogaus teisės, mes labai didžiuojamės šią tradiciją. Mūsų kolegė kreipėsi į poną Šulcą ir pasakė, kad um, buvo tam tikrų grėsmių nukreiptų prieš Azerbaidžiano piliečius. Šiandieną jau kalbėjome apie tai, kiek kainuoja žmogaus teisės. Aš labai puikiai prisimenu, kad kai kalbėjome dėl Sakarovo, dėl Ansbergio ar kitų, tai buvo sakoma, kad to liesti nereikia ir kad viskas susireguliuos diplomatiniais kanalais. Šiandieną mes žinome, kad parlamentui labai svarbu buvo visus priversti išgirsti jo balsą. Todėl šiandieną irgi noriu kreiptis į poną Šulcą ir kitus. Toliau tęskime ketvirtadienio popietės tradiciją diskutuoti apie žmogaus teises. Tai nieko bendro neturi su politinėmis frakcijomis. Paskutinėme posėdėje vienas, kolegas, vienas kolega pasakė, kad Nekalbėsime apie vakarų Saharos klausimą. Na, kai ką čia padarysi, šiaip ar taip reikia ir toliau kalbėti apie žmogaus teises. E, labai reikia, kad mūsų požiūris į, Afganis, į Azerbaidžianą keistųsi. Tai buvo Sovietinė Respublika. E, ir šiandieną labai sunku E, Azerbaidžianui, tačiau jis pradeda vystyti demokratiją ir žmogaus teisės. teisės. Mes turime padėti tai valstybei toliau eiti tokiu keliu. Labai ačiū. Dabar viena minutė kolegiai Freda. Cerem în același timp guvernului azer să respecte dreptul la exprimare liberă al oricărui cetățean și. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Azerbaidžiano e, prezidento reikia paprašyti, kad jis leistų visiems piliečiams laisvai kalbėti ir, atsis, ir kad e, nebebūtų persekiojami žurnalistai. Labai skubu tą padaryti, nes spaudos laisvė šioje šalyje per keletą pastarųjų metų iš tikrųjų labai nukentėjo. E, Europos taryba ir OECD labai skubu padaryti, kad tie tai būtų išgirsta. Reikia, kad e, Azerbaidžianas laikytųsi įsipareigojimų pagal e, su, su Europai, pagal vakarų partnerystę. Mane šokiruoja tai, kaip viskas vyko šiandieną su ponia Haidar, nes kančia, kurį, kurią ji išgyvena, E, galėtų būti palengvinta, jeigu geriau bendradarbiautų Ispanija ir Marokas. Manau, kad mūsų pasisakymas tikrai nebūtų pakenkęs, kaip tik tais priešingai. Ačiū, ponia Prėda, dabar spontaniškai pasisakančiųjų penkią minutę, ponas Svifka. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pacituoti Azerbaidžano konstitucijos 47 straipsnį. Visi turi teisę į minties ir žodžio laisvę. Tai yra tušti žodžiai ir konstitucijos nesilaikoma. Penkerius metus aš esu delegacijos bendradarbiavimui tarp ES ir Pietų Kaukazo šalių narys. Lankiausi Azerbaidžiane per mūsų bendrąją parlamentinę sesiją ir yra žurnalistų, kurie tupdomi į kalėjimus su fabrikuotais kaltinimais, jie negauna medicinės pagalbos, kai susirga. Turime žurnalisto mirties atvejį dėl to, kad jam nebuvo suteikta medicinė pagalba. Lankiausi kalėjimuose Azerbaidžiane, kur standartai yra labai toli nuo tų, kokie mums pažįstame Europoje. Taigi gerai, kad mes ir toliau primename Azerbaidžianui, kad jis turi laikyti savo konstitucijos. Ačiū. Pone Civka. Daugiau neturiu prašymų pasisakyti, todėl suteikiu žodį komisijos atstovui Zametskijui. Prašom. Pone pirmininkė, garbingi parlamento nariai, Azerbaidžanas yra svarbus ES kaip energetikos gamintojas ir tranzitinė šalis, taip pat kaip šalis prisidedanti prie regioninio stabilumo Pietų Kaukaze. Azerbaidžanas yra viena iš šešių šalių dalyvaujančių rytų partnerystėje, todėl mes e, labai vertiname bendras vertybės, kurios paremė šią partnerystę. Partnerystės ir bendradavimo sustarimas egzistuoja dešimt metų, tačiau Azerbaidžanas išreiškė sustamėjimą e, artinamas ryšius su Europos Sąjunga, sudarant e, asociacijos susitarimą po sprendimo rugsėjo mėnesį kurios prie, kurį prieėmė ES užsienio reikalų ministrai, renktis tokiam sustarimui pasirašyti su Pietų Kaukazo šalimis. Darybos dėl, darybos dėl įvairių klausimų su Azerbaidžanu jau vyksta. Pagal tarybos sprendimą darybų pradžia su Pietų Respublikos šalimis priklausys nuo pakankamos pažangos atitinkant e, politinės e, sąlygas teisės viršenybę, žmogaus teisų pagarbą žmogaus teisėms, e, laisvos rinkos ekonomikos principus ir tvarios e, vyriausybės ir valdymo. Kasmet mes parengėme gilių gilų vertinamą išdėstydami kiekvienos partnerės pažangą gyvendinant veiksmų planą pagal Europos kaiminystės politiką. Ką tik pradėjome parengimą į darbą 9 metų ataskaitai. Nenoriu užbėgti už akių jūsų mūsų pranešimui, tačiau noriu pareikšti keletą pastabų dėl pagrindinių laisvių ir žmogaus teisų situacijos tose šalise. 8 metų ataskaitoje pareiškėme, cituoju, kad Azerbaidžanas padarė pažangą, bet ir toliau e, prastai gerbė žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, demokratiją ir teisės viršenybę. Baigiu citatą. Nuo tada Beje, matėme neigiamų e, įvykių, tai yra konstitucijos pakeitimų, kur pabaigiamas, na, panaikinamas terminų e, limitas e, prezidentui taip pat ir žurnalistų persekėjimą. Toliau persekėjimą žmogaus teisų aktyvistai, aktyvistai, opozicijos aktyvistai, žurnalistai. Ir toliau blogėja žiniasklaidos laisvės situacija. ES įvairios, per įvairius kontaktus šios klausimus kėlė visais lygiais su valdžia ir toliau taip darys. Tuo pat metu komisija mobilizuoja įvairias priemonės, kad padėtų Azerbaidžianui įvykdyti naujo sustarimo reikalavimus. Mes naudojame paramą pagal Europos priemonės, teikiame paramą pagal institucijų kūrimo programą šie svarbus elementai susiję su teisės viršnybė ir teismų nepriklausomybė. Azerbaidžanas taip pat pasinaudos mūsų paramą pagal Europos iniciatyvą demokratijai, demokratijai ir žmogaus teisėms. Ir pagaliau, pagal esamą partnerystės ir bendravimo sustarimą mes siūlome įkurti pakomitetį skirtą teisingumui, laisvai ir saugumui ir žmogaus teisėms bei demokratijai. Tai bus svarbus porumas, kad galėtume siūsti savo signalus Azerbaidžianui. Ačiū. Dėkojame komisarui Sametskijui. Baigiame diskusijas. Pagal darbo atvarkę pateiktos šešios rezoliucijos dėl Ugando, Ugandos. Tai yra šešių frakcijų bendra rezoliucija dėl prieš homo